Prašau žodžio procedūra ir taip pat mėlynosios kortelės. Klausimai nebus leidžiami. Sveikinuosi su komisija. Kiek matau, nėra gal tik pono Oettingerio, o šiaip čia dešinėje sėdi visi jos nariai. Matyti, kiek daug reikšmės yra teikiama šiam klausimui ir pirmiausiai pasisakys ponas Cani, pasiūlymo autorius. Dėkui, ponė pirmininkė. Pastarosiomis dienomis girdėjome daug pareiškimų iš įvairių kolegų ir man susidarė įspūdis, kad visi yra sunerime dėl šitos nemalonios situacijos susijusios su naujai išrinkta pono Junkerio komisija. Ir aš tikiuosi, kad pritarsite uh, šitam nepasitikėjimui komisija, bet bijau, kad nebūtinai tai bus tikrai. Aš norėčiau labai trumpai apibendrinti, kokia yra situacija. Guoja frakcija yra pasakiusi, kad visai neseniai atšventėme 25 metų e, sukaktį nuo Berlyno sienos griuvimo. Ir aš manau, kad tikrai reikėtų pasimokyti iš istorinių demokratijos pamokų. O šia, visai neseniai pamatėme, kad mūsų požiūris į demokratiją netitinka tikrovės. Ir dabar, manau, reikia pasirinkti, kurioje barikadų pusėje norėtume būti. Ar su mumis, ar su tais, kurie nenori pokyčių Europos Sąjungoje. Reikia apsispręsti. Ir liberalai jau pasirinko, jie nukentėjo per Europos parlamento rinkimus ir dabar Jie turi klausyti krikščionių demokratų ir socialistų, bet jie turi savo nuomonę ir aš labai džiaugiuosi, kad jie tikrai pas, pasisakė aiškiai. Ir, ir taip pat norėčiau kreiptis į socialistus, poną Pitelą, jo jie taip pat prieš keletą dienų pareiškė, kad norėtų, kad ponas Junkeris pasirei, pasiaiškintų. Ar jūs džiaugiatės, kad ponas Junkeris jums neatsakė? Kaip jūs galite tikėtis, kad jisai tikrai laikysi savo pažadų, jeigu jis iš tikrųjų sakydavo vieną, o darydavo kitą? Pirmininkė Pitela, ar jūs savęs paklausite, ar ponas Junkeris yra mokesčių vengėjų ar Europos piliečių pusėje? Man atrodo labai aišku, kieno pusėje yra ponas Junkeris ir tikrai ne Europos piliečių. Jis, tiesą sakant, pavogė šimtą e, milijonus galimų, e, milijonus eurų galimų pajamų ir jos visus pervedė į e, privačias kišenes. Ir man atrodo, kad mes turime ginti Europos pilietį, jų Europos tapatybę, nors mus dažnai vadina euroskeptikais. O ponas Junkeris gina tuos, kurie valdo kapitalą ir visas tarptautinės įmonės. Pone Junkeri, jūs esat pats blogiausias įvaizdis Europos Sąjungai. Ir kur jūs vedate Europos Sąjungą, nežinau, visos ekonominė politika nebus įgyvendita jums vadovaujant. Ir jūs tikrai nepadedate Europos Sąjungai, jūs vagite milijonus ir leidžiate, kad tie pinigai nusėstų pavienių asmenų kišenėse, jūs tikrai nenusipelnate atstovauti Europos Sąjungos piliečiams. Ir aš manau, kad mes galime pasiūsti labai aišku signalą, kad pokyčių Europai reikia ir pokyčiai artėja. Manau, dabar yra puikia proga parodyti, kad Europos parlamentas yra vienintelė institucija, kuri palaiko piliečius ir mes giname piliečių interesus, o ne bankų ir didžiųjų tarptautinių įmonių nuomonę. Dėkui. Das Wort hat jetzt. Äh, Dabar komisijos vardu pasisakys ponas Junkeris. Prašom, ponė pirmininkė, gerbiamos ponios ir ponai. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už tai, kad ne nuo pat pradžių sėdžiu salėje, prasidėjus diskusijai, tai nėra nemandagumo ženklas, bet tiesiog ženklas apie tai, kad nepavykto, nepavyko įveikti transporto srautų tarp Saverno ir Strasbūro, tų susidariusių spūščių. Na, o dėl to, kas buvo pasakyta mano ir kitų kolegų adresu, turiu pasakyti, kad e, į Bruselyje vykusi posėdį atvykau savo paties iniciatyvą, pateikiau savo paaiškinimus ir be abejo, šią diskusiją galima tiesiog kartoti be galo be krašto. Aš jau viską iš tikrųjų išsakiau lapkričio 13 dieną, lapkričio 12 dieną Briuselyje. Ir dar pasakysiu, jog visų kolegų dėmesį atkreipiau į tai, kad nacionalinių nuostatų taikymas kai kurių gali lemti kai kuriuos kraštutinumus, tokių, tokių situacijų, kraštutinių susidarimą, kai viskas vyksta pagal ES normas, tačiau galbūt yra etikos ir moralės aspektų kvestionuotinų, bet nėra vien tik Luksemburgas susidūrę su ta problema, yra dar ir kitų šalių Europos Sąjungoje, kur galioja panašios mokesčių sistemos. Ir man atrodo, kad reikėtų tą problemą spręsti. Dar savo inauguracinėje kalboje Liepos 15 dieną ir taip pat per spalio mėnesį įvykusį posėdį pasisakiau už tai, kad įvestume bendrą mokestinę bazę Europos Sąjungoje. Finansinių sandorių mokestis, kuris e, jau nebeaktualus komisijai, bet visgi e, kalbame apie sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą, glaudesnio bendradarbiavimo procedūrą ir esu sakęs, kad reikėtų keistis duomenimis tarp valstybių narių mokesčių srityje didžiojo dvidešimtuko susitikimo metu. Vėlgi pasisakiau už panašius klausimus, taip pat per e, susitikimus su vadovais vyriausybės ir valstybės Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Ispanijoje taip pat susilaukiau paramos, kiek buvo galima suprasti ir per didžiojo dvidešimtuko posėdį e, visgi nebuvo įtrauktas atitinkamas ar panašus tekstas į išvadas. Taip jau nutiko, tačiau žinau, jog visi europiečiai mane parėmė, išskyrus tuos, kurie nepasisakė iškeltų klausimų. Tai aišku galėtų reikšti, kad jų nuomonė tiesiog kita. Dar atkreipsiu dėmesį į tai, kad nuo 2005 metų Buvau ir Europos vadovų tarybos pirmininkas, ir Ekofino pirmininkas ir visuomet argumentuodavau, kad reikėtų suteikti vienodus įgaliojimus e, atsakingam asmeniui, kad Elgesio kodekso grupės rekomendacijos galėtų būti įgyvendinamos, kad jos būtų, gali, būtų peržiūrimos, tačiau tai, kas siūliau, nebuvo įgyvendinta Italija, dabar pirmininkaujanti tarybai, vadovui, taip pat ir Ekofinui, e, pasiūlė numatyti tuos pačius e, įgaliojimus, kaip ir mm, komitetui, e, kuris rengia tarybos susirinkimų posėdžius. Pasiūlymas pareikšti nepasitikėjimą komisiją. Taip skamba darbo atvarkės e, punktas. Tačiau būtų buvę gerai, jeigu jau lapkritį, lapkričio pradžioje būtų buvęs toks klausimas iškeltas, kai aš pat savo iniciatyvą pateikiu paaiškinimus. Dabar turiu pasakyti, jog pats turiu šiek tiek abejonių abejoju jumis, nes pasisakiau aiškiai iškeltais klausimais, tačiau matau, kad pasiūlymo autorių nuomonė ir mano nuomonė išsiskiria. Aš nesu stambaus kapitalo įmonių gynėjas, aš tik esu kaltinamas tuo, o reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pasiūlymas pareikšti nepastikėjimą galioja visai komisijai, ne tik man. Liepos 15 dieną dar kalbėjau parlamente ir sakiau, jeigu parlamentas nepasitikėtų bent vienu nariu, tuomet komisijos pirmininkas tą komisijos narį paragintų pasitraukti. Taigi, Sakyčiau, tada tas galioja ir man. Jeigu norite, kad aš pasitraukčiau, aiškiai man apie tai praneškite. Ačiū. Dabar pradėsime diskusiją. Pirmiausia, apie P frakcijos vardu. Žodis teikiamas ponui Weberiui. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininkė, ponios ir ponai. Iš tiesų, dar lapkričio pirmoje pusėje vyko uh, jau išsami diskusija dėl to, kaip reikėtų spręsti mokestinius klausimas ir dėl to kylančias problemas ES. Mano frakcija norėtų, kad būtų kuo daugiau teisingumo, kad didieji koncernai negalėtų išvengti mokestinės atsakomybės, kad e, e būtų šis klausimas sprendžiamas ir, reikia pasakyti, ponas Junkeris komisija pateikė savo iniciatyvą, kaip tai daryti, taigi mūsų frakcija remia komisiją ir ketvirtadienį balsuosime prieš pateiktą rezoliucijos projektą. Taip pat priminsiu, tai ką sakė ir pirmininkas, tai, kad beveik visa komisija sėdi čia salėje, rodo, kad jai rūpi tai, kas vyksta ir manau, kad ji yra tikrai ambicingai nusiteikusi toliau dirbti. E, ponas Faradžas, ponė Lepen ar kiti pasirašę po rezoliucijos projektu tikriausiai dabar pasinaudos progą mm, surenkti šau, tačiau visgi nemanau, kad reikėtų tokį siūlymą paremti. Taip jau yra, kad įvairius siūlymus turime aptarti, dėl jų balsuoti, bet iš tos pusės visuomet sulaukiame pasiūlymų, kurie nėra konstruktyvūs, o labiau destruktyvūs. Turint galvoje šios dienos diskusiją, turiu pasakyti, kad tos diskusijos turinys yra tiesiog nėra tiesiog idealus pasaulis pagal poną Faradžą ar ponę Repen. Mes kalbame apie mokestinius klausimus ir parlamentarai dėl jų nesprendžia. Ir taryba viena Bruselėje nesprendžia dėl mokestinių klausimų. Mokesčiai yra suverenių valstybių narių. Vidaus klausimas. Būtent apie tai juk dažniausiai ir kalba e, šios salės dešinėje sėdintys parlamentarai. Ponas Faradžas ir ponė Lepen, aišku, turi e, įsivaizdavimą apie tai, kaip atrodo jų idealus pasaulis, tačiau ta Europa, kokią vaizduojate jūs, yra kaip tik kalta dėl to, kad didieji koncernai nesumoka jiems priklausančių mokesčių, kadangi jūs e, prieštaraujate tam, neleidžiate, kad būtų tokie klausimai sprendžiami ES lygių. Ir Pažvelkime dar kartą į e, frakciją. Ponas Zani pristatė frakcijos iniciatyvą pasiūlymą ir sakėte, kad mes esame Europa. Man kila klausimas dėl to, kas, esame tie, kas esate tie mes. Kai kas užsimins apie tai, kad reikia daugiau e, solidarumo imigracijos klausimais. Ponas Faradės, aišku, nori išmesti ir rumunus apskritai iš Didžiosios Britanijos. Taip pat uh, Kas nors gal pasisakys už tai, kad reikia suteikti lygias teisės visi, visoms valstybėms narėms, kaip ir e, įkūrėjams ES, ES, tačiau iš karto iš jūsų flango pasigirs prieštaravimo e, tam. Jūs pasisakote prieš užsieniečius, prieš pabėgėlius, prieš mažumas, prieš žydus. Ir tuomet atsistojate prieš visą salę ir sakote, kad dirbate Europos labui, jūs esate ne naujoji Europa, jūs esate senoji praeities Europa. Pone pirmininkė, su nekantrumu ir džiaugsmu laukiu ketvirtadienio, kadangi balsuosime dėl šio klausimo ir aš labai tikiu tuo, kad surinksime daugumą tam, kad būtų atmestas šis pasiūlymas ir tikrai neleisime dešiniesiems radikalams laimėti to balsavimo. Socialdemokratų frakcijos vardu žodis teikiamas jos pirmininkui ponui Pitelai. Pirmininkė situacija šiek tiek surali nepasitikėjimas išdėstomas ne pagal argumentus, pateikiamas tiesiog sąrašas įžeidinėjimų nukreiptų prieš atskirus politikus ir Europos parlamento narius. Kokia jų kaltė? Ogi jie tiesiog nusprendė nepriklausomai spręsti dėl šitos rezoliucijos. Jie nori nepriklausomai apsispręsti dėl čia pateikto pasiūlymo. Aš paprastai į įžeidimus net nereaguoju, nes šitaip taškantis spjaudalais paprastai žmogus, besispjaudantis pats apsispjaudo ir susiteršia. Jūs apkaltinote mūsų parlamentą įvairiausiamis nuodėmėmis. Šiame parlamente yra šimtai parlamentarų. Atitinkamai jie turi įvairiausių skirtingų nuomonių, bet jie visada gerbė Europos parlamento orumą ir garbę. Europos parlamentas tai vienintelė tiesiogiai renkama daugia nacionalinė institucija. Mes atstovaujame milijonams piliečių. Štai šis pasiūlymas balsuoti dėl nepasitikėjimo. Tokį pasiūlymą teikdami jūs visų pirma turėtumėt elgtis mandagiai. Pirma taisyklė – etiketas. O to mandagumo aš neišgirdau, kai jūsų kolega užsipuolė mane ir mano kolegas. Mandagiais jūsų nepavadinsi. Dėl šio pasiūlymo išreikšti nepasikeimą parlamentas gali patekti į istoriją. Prabėgo tik tai 24 dienos po komisijos patvirtinimo ir štai ji jau kvestionuojama. Pažiūrėkime, kas atsitiktų, jei atleistume visus komisarus. 300 milijardų eurų investicijos, kurios greitai bus paskeltos, jos prapultų Tai paskutinė galimybė Europai susikauti su krize, pradėti kurti darbo vietas. Valstybės narėms tektų iš nau, pradėti iš naujo dėrėtis dėl naujų komisarų bėgtų mėnesiai, kol būtų sukurta nauja komisija. O tuo tarpu ekonomika ristusi į prarąją, nukentėtų piliečiai, didėtų nedarbas, mūsų ekonomika smiktų į defliaciją. Ar to jūs norite? Ar norite, kad įsigalėtų defliacija? Ar norite tokios paralyžiuojančios padėties? Ar to pageidaujate? Mes tam prieštaravome. Ir piliečiai tam prieštarautų. Jeigu nepasipriešinsime kriziai, ji mus tiesiog nušluos. Mes turime pasiraitoti rankovės ir kipti į darbą turime pradėti tas investicijas, turime kovoti su mokesčių vengimu ir e, vengimu mokėti mokesčius. Tai labai rimtas klausimas. Ir prieš dvi savaitės, pirmininkė, į jūs kreipėmės ir jūs pažadėjote, kad viską darysite, jog mūsų sistemos, fiskalinės sistemos būtų harmonizuotos. Jūs įtikinote mus savo programa. Mes balsavome ne aklai, mes balsavome pagal jūsų pasiūlymų argumentus. Mes ne geltonsnapiai ir ne iš laikrašių formuojame savo nuomonės apie abejotinas mokesčių politikas ir apie tai, kaip elgėsi tarptautinės korporacijos. Prisiminkime praeitos kadencijos parlamento pranešimą tuo klausimu. Ten buvo pateikta praktinių pasiūlymų. Parlamento ekon komitetas turi dirbti su tais pasiūlymais. Štai koks būtų rimčiausias būdas kovoti su ta didžiulė problema – mokesčių vengimu. Europos vadovai, Europos komisijos pirmininkas turi kipti į darbą ir dirbti mūsų piliečių labui. Toks yra mūsų interesas. EKR frakcijos vardu žodis teikiamas ponui Legutko. Uh, thank you. I will not... Ačiū. Aš dabar nekalbėsiu apie šio pasiūlymo autorių e, asmeninius privalumus ir įdas, nes jų asmeniškai nepažįstu. E, Verčiau aš e, nekalbėsiu ir apie jų intencijas, nes manęs tai nedomina. Aš verčiau kalbėsiu apie vadinamąją Junkerio problemą. Nes tokia problema iš tiesų egzistuoja. Pirmininkė Junkerį, pripažinkime, jūsų startas nebuvo labai sėkmingas. Manęs praeitą kartą neįtikino jūsų žodžiai ir šiandien neįtikino. Atleiskite. Bet e, man atrodo, kad galime konstatuoti jūsų sąžinės deficitą. Taip kartais atsitinka su politikais. Mums tiesiog būtina gauti visą informaciją apie specialiuosius sustarimus dėl mokesčių ir apie galimas pasiekmes. Kas tie mes? mes tai Europos piliečiai, nes juk jiems kenkia tie susitarimai. Taip pat ir mano valstybei. Jie prarado keletą milijardų eurų, todėl kad Luxemburgo vadovai taip genialiai, bet neetiškai pasielgė. Toliau, kas tie mes, tai ir europarlamentarai, ta dauguma, kuri taip visai nesnei už jūs balsavo. Pirminkė Junkeri, jums būtų sveika, kad tokia informacija būtų atskleista, nes e, šito skandalo šešėlis viso jūsų darbo laiką vilksis jums iš pasos, paskos, kol nebus kartą ir visiems laikams nukirsta ta problema. Kas turėtų tirti ir paaiškinti? Visų pirma, žinoma, Luksemburgo vyriausybė, taip pat nepriklausomos tarptautinės organizacijos kaip EBPO. Tačiau man nebūtų jauku, jeigu jūs, Europos komisija, ir jums vadovaujant, tirtumėt šią bylą. Aš manau, kad jūs žinote senai romėnų posakį negali būti savo byloje ir teisiamasis, ir teisėjas. Aš manau, kad tie senieji romėnų principai laiko yra patvirtinti ir šventi, negalime jų pažeidinėti, jei nenorime savęs išstatyti pajokai. Čiupkime šią progą, išnaudokime ją, vykdykime mokesčių harmonizavimą. Bet nepasitelkime dabartinio preteksto ir nereikėtų to daryti vadovaujant šitai komisijai, kurios vadovas esate jūs. Liberalų frakcijos vardu pasisakysios pirmininkas ponas Verhofstadas. Uh, Pirmininkė, neaušinkime burnos dėl šio pasiūlymo. Kodėl? Ogi todėl, kad visi, įskaitant ir EKR atstovą, puikiai suvokia, kad čia tik tai smulkus žaidimėliai, kuriuos žaidžia dvi, frak, e, dvi frakcijos – Faražo FTD ir e, ponios Le Pen grupė. Visiškai įprastinis politinis žaidimas. Aš jį perprantu. Ir e, šitas žaidimas grindžiamas iškreipta logiką. Ko jie nori? Jie nori, kad įsisubotų šitas LuxLeaks skandalas, kad jį tirtų komisija, parlamentas, bet tai nerimta. Mes paprašėme komisijos išsiaiškinti šią bylą. Mes netrukus įsteigsime parlamento komitetą tuo klausimu. Tai kokia čia nesąmonė pradėti nepasitikėjimo procedūrą netgi prieš mums pradedant tirti šį reikalą. Pirmininkė, vienintelis dalykas dėl šio pasiūlymo yra ne jo turinys, o štai koks faktas. Faražas ir Lepen galų gale atskleidė jų slaptą tarpusavę ryšį. Štai kas svarbiausia paaiškėja iš šio pasiūlymo. Yra jų ryšys – yra jų bendra populistinė strategija, tokia kaip Faražo Junktinėje karalystėje. UKIP bjauri, rasistinė, ksenofobinė ir dar aš nebaigiau anti-islaminė organizacija. Ir tai ne mano žodžiai, tai yra žodžiai to žmogaus, kuris įsteigė UKIP. Mano nuomonė, jūsų frakcija, ir tai skirta ir ponui Dzaniai, jūsų frakcija nori ne gilintis į tarptautinių mokesčių vengimo klausimus. Keista, kad ponas Dzaniai kaltina mus liberalus. Patys susitvarkykite savo kieme. Nes ponas Faraž yra šitų reikalų specialistas. Jis Meno saloje vykdo offshore'nės įvairias operacijas. Sustvarkykite savo kieme tą patį poniai Lepen pasakysiu. Nes toj ponė Lepen šoks įniršusi kaltinti šį parlamentą. O juk ji skolinasi pinigus iš rusų bankų, kad vykdytų savo politiką. Visi apie tai žino. Ponas Weberis teisingai pasakė. Ir jūs, ponas Faraž, ir ji Jūs esate prieš Europą. Ir ne tuo keliu mes turime eiti Europoje. Mano išvada labai paprasta. Grįžkime prie darbų, o prieš šitą kvailą pasiūlymą ketvirtadienį nubalsuokime prieš. Bitte sehr. Prašom. That disgraceful speech and Pone pirmininkė, ar jūs manote, kad tokia negarbinga kalba tikrai sustiprina parlamento patikimumą? Kaip manote, ar taip ar ne? Okay. Kągi žodis teikiamas poniai Zimmer, GUE NGL frakcijos vardu. Gerbiami kolegos, gerbiamas ponė Junkerė kritika mūsų reikšta jūsų atžvilgiu išlieka. Nuo pat pirmųjų klausimų, kai prisistatėte mūsų frakcijai, tos kritikos strėlės nepaliovė, skriejusios jūsų link, kadangi buvo įvairių mums nepatikusių aspektų, na ir dabar iškilo tai, kad būtent Luksemburgė bandoma sudaryti sąlygas įmonėms apeiti ES galiojančias mokesčių teisės nuostatas. Ir dokumentai, apie kuriuos sužinojom, yra būtent susijęs tomis įmonėmis, kurias e, konsultavo įmonė PricewaterhouseCoopers. 340 įmonių tai yra, dėl kurių Luksemburgė buvo priimti 548 vadinamieji ruling sprendimai. Ir mes jau tada sakėme, kad Europos parlamente reikia kelti diskusiją dėl to, kad būtų aišku visiems, jog, jog žingsnis pirmin būtų tik solidari integracija Europos Sąjungoje, kad tik tuomet kelsime pasitikėjimą mumis. Ir mes klausėme, o ką manote jūs apie tai? Aš tik savo frakcijos vardu galiu kalbėti ir turiu pasakyti, kad prieš dešimt dienų Bruselėje nusivylėme jūsų kalbą. Tikėjomės, kad tarsite aišku, griežtą žodį, kad suprantate, jog kritikuojame ne tik jūs asmeniškai, bet kritikuojame sistemą, kuri tiesiog e, jau yra e, pakrikštyta jūsų vardu, jūsų pavardę. Tai yra sistema Junkeris. Ir jau 22 valstybės narės ES būtent tokią sistemą taiko tik tiesiog skirtingais variantais. Ir pono Ferhofstato, mm, tik klausėte kai ko, užsiminėte apie kai kurios dalykus, kurie be abejo buvo teisingi, tačiau mums norėjosi, kad prisimtumėte aiškiai atsakomybę savo ruoštų. Kaip komisijos pirmininkas sakėte, negalite kalbėti apie tai, kas vyksta Luksemburgė kaip valstybėje. Mums tas nepriimtina kaip argumentas ir dar savo metu e, esame pateikę siūlymą dėl kitos rezoliucijos, kuriai nesulaukėme užtektinai parašų. Dėl ko? Dėl to, kad nenorėjome, kad nebūtų. Dėl to, kad nenorėjome, kad būtų keliami dešinių ekstremistų e, klausimai. Dėl ką tik nuskambėjusios siūlymo keisti Europos Sąjungą Turiu pasakyti, kad neišgirdome, kur link turėtų būti pasukta Europa, Europos Sąjunga ir tai, man atrodo, skiria mūsų pasiūlymą nuo to, ko norite jūs. Ponas Faražas, ponė Le Pen yra kompanija, prie kurios pasiūlymų prisijungus tiesiog nebegalima stebėtis tuo, kad kiti e, atmeta tokius pasiūlymus. Mes juk norime judėti solidarios įtraukios ES link. Tuomet turite nuspręsti, su kuriomis frakcijomis norite bendradarbiauti, kurie pasiūlymai jums priimtini. Ir beje, esame nusivylę ir žaliaisiais ir socialdemokratais dėl to, kad prieš dešimt dienų nepasinaudojo progą kartu su mumis padiskutuoti apie tai viešai, kokios kitokios Europos mes norime, būtent ir mokesčių klausimais, kokią ją norime formuoti. Dabar turime galimybę numatyti kartu įsteigti bent jau jungtinę tyrimų grupę, jungtinį tyrimų komitetą. Aš turiu keturias su pusę minutės, ponė pirmininkė. Tai būtų tiesiog specialusis komitetas, kurį mes norime įsteigti. Taigi apeliuoju dar kartą į visus. Pagaliau pakeiskime padėtį ir įsteikime tą steigiamąjį komitetą. Bent jau šiam pasiūlymui duokite savo pritarimą. Prašom. Pone pirmininkė, šiame parlamente girdėjome pačius rimčiausius kaltinimus 24 parlamento nariai buvo išvadinti rasistais. Neįsivaizduoju, kas dar rimčiau galėjo būti pasakyta. Ar tai nėra 11 taisyklės pažydimas, pagal kurią Europos parlamento nariai vienas su kitu turi elgtis pagarbiai? Kai įvyksta toks taisyklės pažeidimas, ponė pirmininkė, pagal 165-66 taisyklę jūs turėtumėte patraukti parlamentarą atsakomybę, jūs taip nepadarėte. Ačiū. Gerbiamas parlamento nary, man tikrai nekelia nuostabos tai, kad jūs esate pasigilinęs labai jau į visas mūsų darbo tvarkos taisyklės. Ponas Verhofstadtas tiesiog pateikė citatą, kurią apie e, pono jų kaip įkūrėją e, pateikė jo išsakytus žodžius, e, tačiau vardų jokių pavardžių neminėjo. Man atrodo, kad galima parlamente cituoti tai, ką kadaise yra pasakęs jūsų partijos įkūrėjas, pone e, Harms žaliųjų frakcijos vardu. Pirmiausia, leiskime poniai Harms pasisakyti. Prašom, ponė Harms. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai, gerbiamas ponė Junkeri, gerbiama komisijos kolegė. Man atrodo, yra pernelyg rimtas klausimas dėl vadinamosios LuxLeaks e, bylos e, tam, kad būtų dabar e, svaidomas įvairiais argumentais dėl sėdėjimo šiuose rūmuose kairėje ar dešinėje. Aš tikrai pamenu dar uh, anksčiau vykusius mm, panašius pašnekesius dėl vadinamojo penkių žvaigždučių judėjimo, tačiau dabar jau liktai visos diskusijos nutilo, taigi atidėkime tą klausimą į šalį, man atrodo, reikalai tikrai, tikrai labai rimti. Paviešintas liuksliks atvejis buvo būtent tada, kai labai reikėjo mums naujo entuzijazmo, naujo žvilgsnio požiūrio į ES ES aktualius e, dalykus. Liuks lygs atvejis atskleidė ar sukėlė tiesiog naują nepasitikėjimo bangą ES. Susidarė ir vėl įspūdis, kad Europoje aukščiausias prioritetas yra nesolidarumas, bet kad Europoje vis dar esama pavienių bandymų pasipelnyti kitų sąskaita, kitų valstybių narių sąskaita. Kaip taip įvyko, ne mums dabar gal tai vertinti, tačiau tokį įspūdį bent jau susidarė tikrai daugelis žmonių, nes e, pastaruosius metus tikrai nekarta jau buvo galima matyti, kad e, mažosioms vidutinėms įmonėms, atskiriems piliečiams dėmesio ES tenka tikrai labai menkai. Na, no. tai, kas taip reikalinga valstybėms narėms, tai yra pripildyti savo biudžetą, yra be abejo aktualu piliečiams, jie turėtų iš to turėti naudos ir dėl to mes turime kelti tokią diskusiją. Tikrai nepritarčiau minčiai, dėl didžiųjų stambiųjų koncernų gynimo. Aš taip sakydama, kalbėdama šiandien tikrai e, nesijaučiu tokia gynėja. Man atrodo, kad e, reikia tiesiog turėti galvoje, kokia dabar yra situacija. Kai kas nori pono Junkerio galvos, jeigu ji jo kandidatūra bus atsimta, jis pasitrauks iš posto, tuomet regis viskas jau būtų gerai. Labai daug vilčių buvo dėta į šią komisijos kolegiją, norima pakeisti Europos veidą ir reikia pasakyti, kad tai, kas vyko Luksemburge, netinkamai, lygiai taip pat netinkamai vyko ir Niderlanduose, Airijoje, dar kai kuriuose kitose valstybėse narėse ir būtent valstybių narių finansų ministrų e, pritarimu, bent jau jie toleravo tai. O dabar matome, kokias išvadas reikėtų pasidaryti, pagaliau reikia užbaigti diskusiją dėl mokestinės bendros konsoliduotos bazės. Ir man atrodo, kad dabar kyla klausimas būti ar nebūti ponui Junkeriui. Iš tiesų reikia imtis daug darbų ir daryti viską kuo greičiau, imtis tų iniciatyvų. Man atrodo, kad dabar nereikėtų stengtis nuversti jūs, ponė Junkerį, reikia suteikti šansą nuveikti tos visus žadėtus darbus Ir tikrai problema, su kuria susidurime, yra ne tik pono Junkerio problema, o sėkmingo komisijos darbo problema. Arba komisijai pasiseks, arba ji žlugs. Jums, jūsų reikalas, jums tenka užduotis dabar mm, rasti piliečių pasitikėjimą ir dirbti toliau jo remiantis. Dėl darbo tvarkos norėtų pasisakyti ponas Tanak. Dėkui, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, aš norėčiau pantrinti savo kolegai. Manau, jis labai aiškiai pasakė, kad buvo pasakyta, jog reikia gerbti visų politinės po pažiūras, o ponas Verhofštatas to nedarė. Ir ponė pirmininkė, aš norėčiau jūsų paprašyti rimtai pažiūrėti išvadytas taisyklės. Tai buvo tikrai labai rimti kaltimai. Ir aš norėčiau, gal jūs norėtumėt paklausti mano kolegos, kuris sėdi šalia manęs, ar jisai yra tikrai antiislamiškai nusiteikęs. Okay. Tęsėme pasisakymus. FDD frakcijos vardu kalbės panas Wolf. Junker. Dėkui, pirmininkė. Pone Junkeri, tai yra tikrai labai bjaurus mokesčių skandalas, kuris taip lengvai neišblės. Apgavystės dėmė įsigėrė ir kuo ilgiau į tą kėdę, ant kurios jūs sėdite ir kuo ilgiau jūs sėdėsite ant tos kėdės, tuo giliau ta dėmė plėsis. Ta dėmė įsigėrusi giliai, nes jūs pasakėte šiandieną čia, kad jūs nesate pagrindinių tarptautinių korporacijų e, draugas, bet jūs leidote daugiau negu 200,5 didelių korporacijų vengti mokesčių. Jeigu taip elgesi nedraugas, tai norėčiau pamatyti, kaip elgesi priešas. Rinkimų pradžioje jūs sakėte, kad norite demonstruoti solidarumą su ES piliečiais. Žinoma, Europos piliečiai išgyvena taupimo priemonės, nedarbo lygis yra milžiniškas. Skurdas klesti ES tarsi maras, o jūs leidote nuo to kentėti ir jūsų žmonėms. Jūs sakėte, kad aplinkybės buvo ekstremalios, ne vien tik jūsų šalyje, Vokietijoje, Junktinėje karalystėje, e, kitose šalyse sąlygos irgi buvo tokios pasudėtingos, bet ar jos elgėsi taip pat? Aš manau, jūs sakėte, kad reikia keisti elgesį, bet vienintelis, kas turėtų keisti savo elgesį, esate jūs. Jūs puolate prieš mus todėl, kad mes sakome, uh, Kur buvo solidarumas, kai jūs Graikijoje leidote dalyvauti trijo pokalbiuose ir liepėte jai mokėti didžiulius pinigus? Kur solidarumas, kai Italijoje yra 55 procentai nedarbo lygis, o Luxemburgė ne? Kur yra solidarumas, kai jūs pasisakėte Europos parlamente, teikdamas, kad visi šitie sustarimai buvo padaryti ES vardu? Aš noriu kreiptis į visus Europos parlamento narius ir pakeisti klausti, ar jūs esate tikrai tų žmonių, kurie jūs balsavo gynėjai. Ar jūs pasiklausysitės piliečių ir išdrysite pasakyti, kad mes turime išversti iš sosto tuos, kurie negina Europos vertybių. Dėkui. Das Wort hat jetzt die Abgeordnete Le Pen. Dabar žodis teikiamas parlamento nariai, poniai Le Pen. Pone Pitela, jūs tikrai jokingas. Jūs savo apokaliptinėje vizijoje pamiršote štai ką. Jeigu mes nubalsuotume už nepasitikėjimą komisiją, pamiršote, kad pradėtų lyti varlėmis ir prasidėtų kiti neregėti dalykai. Ir jūs taip drąsiai švaidėtės kaltinimais ir žaidinėjimais Aš tikrai niekaip kitaip jų pavadinti negaliu, nors prancūzų kalbos žodynas labai turtingas. O tikrovė yra tokia, kad dėl LuxLix mes dabar turime įrodymus, kad Luksemburgė yra tikrai vengiama mokesčių. Daugiau negu 300 tarptautinių korporacijų yra pasirašusios susitarimus, pagal kuriuos gauna didžiulės nuolaidas ir jų pelnas grįžta vėl į Luksemburgą per įvairiausius finansinius triukus ir tai reiškia, kad jūs iš valstybių narių pajamas vagėte, įskaitant ir Prancūziją. Ir noriu pas, pasakyti, kad pono Junkerio dėka mm, ir mano šalis turėjo sumokėti daugiau negu kad būtų turėjusi. Liuksemburgas, aišku, nėra vienintelė tokia valstybė, bet jai, te, jam tenka vienas pagrindinių vaidmenų, kalbant apie tokias suktas mokesnės sistemas. E, taip pat tarp įmonių yra klastojamos įvairios kainos ir klastojami kaštai. Liuksemburgė jokio tikro e, turto nėra sukūriama. PVM lygis labai žemas Ir tokiu būdu Luksemburgas gauna naudos, o PVM nauda iš PVM turėtų būti toms valstybėms, kuriuose yra nuvartojamos konkrečios prekės. ES yra nustatytos taisyklės. Ir mes žinome, kad Luksemburgė žmonės gyvena gerai, ten yra labai daug turtingų buhalterių, mokesčių srities teisininkų, bet nepamirškime ir kitose valstybėse narėse gyvenančių žmonių, kurie skursta. Ponas Oettingeris teigia, kad kalbant apie mokesčių sistemą, ją reikia reformuoti. O Liuksemburgė Visų pirma, tą turėtų daryti bankai. Luksemburgė labai puikiai naudojamasi didžiulėmis mokesčių vengimo sistemomis. Ir niekas netikė, kad jūs dabar dirbsite labai kruopšiai, kad išgriautumėte tai, ką pats praeitie ir sukūrėte. Ir aš nemanau, kad jūs e, galėtumėte būti geras vadovas. Čia reikėtų paklausti etikos komiteto, ką jie manytų apie tai. Ir Aišku, jūs nesate vienintelis kaltinamasis čia, jūs tik esate puikus pavyzdys, kokiu monstru ES tapo. Nepamirškime EPP ir socialistai ir liberalai, jie jūs palaikė ir jūs pasodino šitą karaliaus sostą. Ir e, Europa dabar tapo sukčiavimo, sinizmo, neteisingumo e, Europa. Tai rodo, kad vargšai ir toliau kenčia, o turtingieji klesti. Dėkui. Bitte sehr, Herr Juncker, Sie haben das Wort. Prašom, pone Junker, žodis jums. Monsieur le Président, grande est la tentation. Pone pirmininkė, man labai norėtųsi neatsakyti niekam išskyrus ponę Lepen, kurios labai malonus žodžiai mano adresu aidi kiekvieną kartą jį pasisakant Europos parlamente. Bet nepaisant to, norėčiau sureaguoti į keletą aspektų, kurie buvo paminėti diskusijose. Pone Cimer, jūs kalbėjote apie Junkerio sistemą. Kokią teisę jūs turite taip kalbėti? Jūs ir kiti kolegos atkreipėte dėmesį į tai, kad sistema, neva mano vardo, mano vardu krikštiema, visoje Europos Sąjungoje yra taikoma ir, ir kad uh, yra prieštaraujama ES galiojančiams normoms. Taigi, jūs teigiate, kad aš e, leidau būti taikomai tokiai sistemai, prieštaraujančiai ES taisyklėms. Todėl aš tikrai didžiuojuosi pirmininkaudama šiai komisijai ir noriu pasakyti, kad mes tikrai kovosime su mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu. Kokias priemonės panaudosime? Mes norime, kad taptų neįmanoma apeiti mokesčių reikalavimų. Mes norime, kad būtų laikomasi etinių ir moralinių nuostatų. Tai bus daroma renkiant direktyvas tam, kad tarp 28 valstybių narių automatiškai būtų keičiamasi e, pažangiomi informacija apie mokesčius ir aš manau, kad dauguma tam esate pritarę. Aš neišgirdau nei vieno, kas tam prieštarautų. Todėl manau, kad jūsų valstybėse nacionaliniai parlamentai ir partijos taip pat dės visas pastangas, kad užtikrintų, jog visos 28 valstybės narės palaikytų Europos komisiją. Siekiant tokių tikslų, nepakanka raginti vien tik mane imtis veiksmų. Mes turime užtikrinti, kad visi palaikytume bendras idėjas visose valstybėse narėse ir automatiškai būtų e, keičiamas informacija apie e, su mokesčiai susijusius dalykus. aš pasiūliau vieną taisyklę, kuri mano galva turėtų būti visuotinė. Ir aš manau, kad reikėtų į tokį pasiūlymą reaguoti entuziastingai. Ir turiu pasakyti, kad visos Europos parlamento frakcijos ir visi Europos parlamento nariai, esu tikras, kad man pritartų ir mane palaikytų, e, jei kreipčiausi į pirmininkaujančią Italiją ir po to pirmininkausiančias valstybės, ir paprašyčiau, kad valstybių narių lygmenių būtų nustatyto mechanizmai, pagal kuriuos būtų sekama, ar tikrai laikomasi gero elgesio kodekso. Jeigu, ir kad būtų labai atidžiai stebima, ar laikomasi 97 metais pasirašytų mokestinių sandorių taisyklių. Ir taip, suprantu, kad mokesčių klausimų ir finansinių klausimų komitetai galėtų tam pasitarnauti. Jie galėtų žiūrėti, ar visos taisyklės yra taikomos teisingai. Finansų ministrai taip pat turėtų dalyvauti tokioje priežiūros sistemoje. Kalbant apie harmonizavimą mokesčių klausimuose, noriu pasakyti vieną dalyką. Aš tikrai neprieštarauju konkurencijai mokesčių srityje, ypatingai jeigu tai padėtų kovoti su nesažiningu apmokestinimu. Ir mano komisija tikrai pasiryžusi to siekti ir prašau nebejoti mano žodžiu. Aš kreipiuosi į Europos parlamentą, kalbu jums. Ir kai aš ką nors pasižadu, komisijos vardu jums. Ir tai yra vienas iš pagrindinių palai, jūs buvote vienas iš pagrindinių palaikytojų mano kandidatūros. Tuomet aš tikiuosi, kad to paties pažado laikysis ir visi komisijos nariai. Ir Aš stengsiuosi ir užtikrinsiu, kad Europos komisijos programa būtų gyvendinama ir iš principo, ir išsamei. Būtent tai aš pasižadėjau. Mane patvirtino, mano kandidatūrą patvirtino remiantis mūsų pasiūlyta programa ir trijų, taip pat buvo patvirtinta mano kandidatūra, atsižvelgus ir į mums suplanuotą biudžetą. Mane išrinko dėl to, kokias mokesnės taisyklės noriu įvesti. Ir aš noriu kreiptis į visus, tiek ministrus, tiek kitus, palaikyti mane, siekiančių tikslų. Todėl aš. Noriu pasakyti, kad baigtumėte mane įžeidinėti. Iš tiesų yra čia salėje tokių žmonių, kurių net nebeįmanoma matyti žaisti, bet mane vis dar galima įžeisti ir aš tikrai labai atsakingai šios žodžius pareiškiu. Ačiū, diskusija baigta. Balsavimas vyks ketvirtadienį 12 valandą. Dirbame toliau.